pasiūlymų dėl pirmadienio darbo atvarkės nėra. Antradienio darbo atvarkė suderinus su e, frakcijomis 6-2 kvalifikavimo prašymai, dėl kurių reikėjo balsuoti antradienį, yra nutraukti į kitą plenarį sesijos dieną. Ar kas nors prieštarauja tam pasiūlymui? Taigi, dūdos pranešimai, dėl jų balsuosime vėliau Panas ir ponai, iš daugelio frakcijų gavau prašymus surengti diskusiją dėl komisijos e, darbo programos, veiklos programos ir patvirtinti rezoliuciją. E, frakcijos turėtų tarpusavyje susitarti, kas kalbės, nes beveik vienu metu visi frakcijų pirmininkai pateikė šį pasiūlymą. Pana Lambersai, būtent apie tai jūs norėjote kalbėti. Ką tik jūsų frakcija norėjo patvirtinti rezoliuciją, dabar steiksiu žodį poniai Pitelai, kurie galbūt e, kalbės už, o, ir poniai Cimer, ir galbūt dar tiems, kurie norės pasakyti prieš, ar e, visi stinkite su tokiu teisingu pasiūlymu, ponai Pitelai, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs teisingai nuspėjote, mes pasisakome už tai, kad sausio mėnesį mes patvirtintume rezoliuciją, kad apibendrintume diskusijas apie komisijos darbo programą. Jeigu e, viskas daroma deramai, parlamentas turi tarti savo žodį, komentuoti apie e, prioritetus ir mes, socialistai, demokratai, turime savo prioritetus taip pat akcentuoti pirmiausia aplinkosaugos srityje ir atitinkamai biudžeto srityje herr lamberts bitte sie wollten zum gleichen thema nehme ich an. Pane Lamersai, tuo pačiu klausimu norėjote kalbėti, manau. Euh. Gerbiamas pirmininkė, galima čia rengti teatrą, bet aš noriu pasakyti, kad e, parlamentas, jeigu balsuos dėl komisijos darbo programos, tai yra pats tinkamiausias žingsnis. E, pirmininkų suėgo, kai kas sakė, tai yra 16 metų darbo programa, e, rinkimai įvyko, turime naują programą ir e, po to, po 18 mėnesių tik tai pasisakys parlamentas, tai bus juokinga. Man atrodo, kad reikia vėliausiai sausio mėnesį tarti mums savo žodį, priimti rezoliuciją dėl komisijos darbo programos. Ich habe jetzt zunächst den Antrag Pirmiausiai e, išklausime pono Pitelos, kuris pasisakė už šio klausimo įtraukimą darbo atvarkę, tiksliau pateikė šį, pristatė šį pasiūlymą, kas dabar kalbėtų už šį pasiūlymą. E, pirmiausia, dar turiu suteikti žodį. Pone Cimer, norite kalbėti už e, tai, kad dabar būtų įtrauktas šis klausimas darbo atvarkė, ar kad ar kitų klausimų. Kas nori pritarti ponas Pitėlas pasiūlymui, ponas Verhofštas? Pirmininkė, man atrodo, geras dalykas, jeigu mes e, padarysime tai sausio mėnesį, nes rytoj turėsime galimybę padiskutuoti ir paskui parengti rezoliuciją. Vienintelis mano prašymas, nepadarykime kalėdų eglės iš viso to Aš bijau, kad mes būtent pradėsime galvoti apie 10, 15, 20 puslapių su savo pasiūlymais, o politinė rezoliucija turi būti e, trumpa ir aš pritariu pono Pitelos pasiūlymai. Pasairį noriu klausti, ar kalbėsite prieš pono Pitelos pasiūlymą. Prašau. Much, uh, would... Dėkui pirmininkė. Norėčiau, kad e, būtų laikomasi senos procedūros, vienas pasisako už, kitas prieš ir tada jau nekomplikuotume savo darbo. Komisijos programa labai rimtas žingsnis, ypač e, kadangi iš parlamento pusės nėra iniciatyvos teisės, tačiau šie metai yra ypatingi ir mūsų programavimo e, modelis nenumato rezoliucijos, kadangi komisija pradėjo dirbti lapkričio mėnesį ir mes negalime išlaikyti tos sekos, kad rezoliucija priimama sekman, e, rugsėjį, o paskui vyksta viskas pagal planą. Tad e, aš manyčiau, kad kas iš tikrųjų funkcionuoja, tai ne rezoliucijos, kurios priimamos priimamas e, sausio mėnesį, o programa tvirtinama e, šiais metais. Aš manyčiau, kad mums reikia dirbti, o ne priiminėti rezoliucijas. Nes kolega vis tiek turiu dautis darbo tvarkos taisyklėmis, ponas Pitela pateikė pasiūlymą įtraukti klausimą darbo tvarkę sausio mėnesį, tačiau taip pat ponė Cimir dabar pristatys pasiūlymą, kad rezoliucija buvo, būtų tvirtinama šią savaitę. Taigi e, prašau jūsų supratimo dėl to, kad atitinkamų skirtingų pasiūlymų šalininkams ir priešininkams turiu suteikti žodį. Žodis ponė Cimir dabar. Ačiū ponė pirmininkė už patikslinimą mano frakciją prieš kelias dienas vėl patikė pasiūlymą dėl diskusijos, kuri vyks rytoj, dėl komisijos veiklos programos, tvirtintume taip pat ir atitinkamą rezoliuciją. Štai dėl kokios priežasties. Nes pirmasis komisijos, pirmieji komisijos veiklos metai bus labai sveitingi, visos frakcijos pareiškė savo nuomonę dėl komisijos veiklos programos 15 metų svarbiausių sistemų. Trečia priežastis vyko pirmininkų suėgoje diskusija su ponais Junkeriu ir Timermansu. Frakcijų pirmininkai jau tos diskusijos metu galėjo konstatuoti, kokia yra komisijos atstovų reakcija. Ir ketvirta yra planuojama ne tik priemonės pristatyti komisijos veiklos kurios turėtų būti gyventos kitais metais, tačiau taip pat bandoma paskelbti ir tą pagarsėjusi sąrašą tam tikrų E, programų finansavimo nutraukimo. Ir e, mums, pavyzdžiui, tikrai nėra priimtini komisijos planai e, dėl oro kokybės gerinimo ir atliekų tvarkymo. Taigi mes turime ir norime, kad šią savaitę būtų patvirtinta rezoliucija. Viskas aišku, sako pirmkas, kas nori dabar kalbėti, pritardamas ponios Cimer pasiūlymui. Man reikia, dabar dar nebalsuojame, dabar dar išklausysime pagal procedūrą tų, kurie e, kalbės pritardami šiam pasiūlymui, po to tų, kurie kalbės nepritardami. Taigi, jums yra steikiamas žodis, prašau. Jeigu mes nu, norime nu, įtakoti komisijos e, veiklą, tai kuo anksčiau tą padarysime, tai geriau. Dėl to, jeigu galima tą padaryti gruodį, darykime tai gruodį, jeigu ne, tai tada sausiai, bet aš tikiuosi, kad dauguma pasakys už gruodį. Kas nori kalbėti prieš šį pasiūlymą? Taigi, dabar e, turėsime balsuoti dėl pasiūlymo, balsuoti dėl rezoliucijos šią savaitę. Tai yra ponios Cimer pasiūlymas. Kas balsuojate už šį pasiūlymą? Kas prieš? Susilaiko pasiūlymas atmestas. Dabar balsuosime dėl kolegos Pitelo pasiūlymo. Kas už? prieš susilaiko pritarta. Dabar Gerai, pasitikrinkime balsavimo rezultatus elektroniniu būdu, pradame elektroninį balsavimą. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Už balsavo 231 prieš 121. Dabar e, trečiadienio darbo tvarkė žaliųjų frakcija. E, e, paprašė išklausyti po žurnalistų suėmimo, žiniasklaidos atstovų suėmimo Turkijoje e, paskeisti mintimis su vyriausiai galiotinė ir komisijos vicepirmininkė ir žodis teikiamas šiuo klausimu poniai Harms. Pana pirmininkė, labai ačiū už tai, kad šį klausimą jau dabar iškėlėte posėdžio pradžioje. Manau, kad žinios, kurių sulaukėme savaitgalį iš Turkijos yra tikrai kvapą gniaužiančios dėl išpolių prieš opozicinę e, vyriausybę kritikuojančią žiniasklaidą. Visi ir taip žinome, kad e, žiniasklaidos padėtis dar prieš Gizi parko įvykius buvo pakankamai sudėtinga. Kritiškai apie vyriausybę rašantys žurnalistai buvo sodinami į kalėjimus. Uh, nesivadovaujant jokiais teisinės valstybės, valstybės principais, Gizi parko įvykiai e, buvo žingsnis atgal. Turkijos politikos raidoje mes turime todėl šios įvykius atinkamai vertinti, surenkti diskusiją šią savaitę ir manau, kad kitų frakcijų pirmininkų pasiūlymas sausio mėnesį patvirtinti rezoliuciją dėl paties Turkijo yra visiškai pagristas. Už šį pasiūlymą dabar kalbės ponas Lierik. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už tai, ką pasakėte posėdžio pradžioje apie spaudos ir žodžio laisvę Turkijoje. Man atrodo, kad tai labai svarbu. Jūs tą padarėte labai stipriai kaip mūsų institucijos atstovas. E, mes e, matėme įvykius Turkijoje. Tai yra tikrai neprimta. Trijose miestuose buvo sulaikyti žurnalistai. Taip pat matome, kad e, yra daug kitų grasinimų. Ir 150 žurnalistų e, televizijos e, didžiausių e, dienraščių žurnalistai kenčia nuo persekiojimų, sulaukia įvairiausių grasinimų. Kas nori paprieštarauti šiam pasiūlymui? Ponas Lamsdorfas. Aš nenoriu prieštarauti. Aš balsuosiu už Rebekos Harms prašymą, tačiau e, aš manau, kad e, šią savaitę reikėtų surinkti diskusiją, o rezoliuciją tvirtinti sausio mėnesį, o ne šią savaitę. Pirmininkas, mes reikia išsiaiškinti, ar šį klausimą reikia įtraukti į darbo tvarkę. Tai buvo taip pat pakankamai e, neblogas mėginimas, tačiau iš jūsų, ponė Lanzorfai, tačiau nelabai į temą. Ponas Mesešmit, dabar tikiuosi kalbėsite prieš šį pasiūlymą. Pirmininkas, noriu paklausti, ar yra norinčiųjų paprieštarauti ponio Zans pasiūlymui. Ar kalbės kas nors prieš? Niekas nenori kalbėti prieš. Taigi dabar Pirmiausiai teikiu balsavimui klausimą, ar apskritai turime įtraukti šį klausimą į darbo atvarkę. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Dabar teikiu balsavimui klausimą, kas už tai, kad ši, po šios diskusijos būtų tvirtinama rezoliucija. Kas už? Dar kartą kartoju, Dėl diskusijos jau apsisprendėme, vyriausiųjų galiotinė turės paskelbti tinkamą pareiškimą komisijos vardu. Tačiau jūs turite apsispręsti, ar po to norite patvirtinti rezoliuciją. Kas už rezoliuciją, prašau kelti rankas. Kas prieš? Šią savaitę, kada dar buvo pateiktas atitinkamas prašymas šią savaitę tvirtinti rezoliuciją. Tuomet dar kartą patiksnu. Pone Harms, ar jūs paprašėte rezoliuciją tvirtinti šią savaitę ar kitą mėnesį? Pone Harms, manau, kad Europos parlamentas turėtų pareikšti savo nuomonę kuo greičiau, tačiau taip pat manau, kad Europos parlamentas turėtų pareikšti pakankamai vieningą nuomonę, o kalbėdamasi per pastarasis dvi dienas su kolegomis susidariau įspūdį, kad pirmiausiai turėtume surenkti tvarkingą diskusiją, o balsuoti dėl rezoliucijos sausio mėnesį. Pirmininkas aišku, tačiau e, tai nebuvo labai aišku išklausyčius ankstesnį pasisakymą. Pirmkas, taigi dabar išpildėme visų pageidavimus, šią savaitę rinksime diskusiją, o sausio mėnesį balsuosime dėl rezoliucijos Kas dabar balsuoja už tai, kad rezoliuciją tvirtintume sausio mėnesį, prašau kelti rankas, kas prieš. Kas susilaiko. Taigi dabar viską išsiaiškinom. Gerai. Rezoliucija bus tvirtinama sausio mėnesį. EKR frakcija pateikė prašymą surenkti balsavimą dėl rezoliucijos projektą dėl Palestinos valstybės pripažinimo nukelti į ketvirtadienį. Ponai Mesiršmitui žodis šiuo klausimu. Prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Manau, kad visi sutiks, kad tai delikatus klausimas ir reikia truputį daugiau laiko, kad susidėvėtume dėl rezoliucijos kompromiso. Todėl ECR frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti, kad terminą atidėtume iki uh, trečiadienio 11 valandos, kad galėtume dėl rezoliucijos balsuoti dar šią savaitę. Sprechen. Für. Kas nori kalbėti pritardamas ponamis ir šmito pasiūlymui? Niekas. Kas norėtų kalbėti nepritardamas ponamis ir šmito pasiūlymui? Prašau. already delayed the vote from one month, from last month to this month. Mes jau vieną kartą atidėjome balsavimą mėnesiui vietoj pereito mėnesio šiam mėnesiui. Mes tikrai sutarėme, kad reikia bendros rezoliucijos, todėl siūlome laikytis numatyto darbų grafiko, pagal jį dirbame ir atmetame pasiūlymą, kad būtų balsuojama ketvirtadienį. Turėtume balsuoti trečiadienį, kaip kad numatyta pagal grafiką. Ich lasse über den Antrag von Herrn Dabar balsuosime dėl pono Messerschmitto pasiūlymo nukelti balsavimą į ketvirtadienį. Kas už šį pono Messerschmitto pasiūlymą, prašau kelti rankas. Kas prieš? Kas susilaiko? Pasiūlymas yra atmestas. Taigi patvirtiname šios savaitės plenarinės sesijos darbo atvarkė. Dabar perėsime prie ponės Ajūzo rekomendacijos. Dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rušių tarptautinės prekybos konvencijos pranešėjas nėra, ją pavaduoja